Dėkoju. Gerbiami kolegos, laba diena visiems. Mūsų kolega Vincenzo Jovinė mane informavo apie tai, kad jis prisijungė prie socialdemokratų frakcijos. Dabar keliaujame prie balsavimo. Pirmiausia, kolegos Winkler pranešimas Balsuosime vardiniu būdu. Pradedam balsuoti.